Good. Hello. Vielen Dank, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Dėkoju, ponės ir ponai. Norėčiau paprašyti visų susėsti, kad galėtume pradėti balsavimus. Ich rufe auf den Bericht von Herrn Simon. Iš karto skelbiu pono Simon pranešimą dėl indėlių garantijų sistemos. pakei, pra, po komiteto pakeiti, pakei, pateikti pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Šimtas keturiasdešimt devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pone Wortman Kol. Okay, vielen Dank. Er po antrojo straipsnio 145 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 150, kas už, prieš, susilaiko, priimta. nuo 72 iki 75 komiteto pakeitimai atkrenta, 155 kas už, kas prieš susilaikė. Atsiprašau, atme, atmesta. Atsiprašau. 151 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 152 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 153 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl pakeisto komisijos pasiūlymo, balsuosime vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ar yra koks nors rezultatas? Priimta. Toliau dar kartą balsuojame, tai yra galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu ponė, ponas Zimon. Wir kommen nun zum Bericht des Kollegen Toliau VON pranešimas dėl biudžeto gairių. Septintas pakeitimas atsiimtas. Toliau antras pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ne, kol kas dar nebaigtas tada. Ar jau visi balsavote? Tai dabar balsavimas baigtas. Priimta. Wir kommen dann zu paragraf 9. Devintoji dalis, kas už. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas atsiimtas, tai tuomet trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už? Prieš susilaiko atmesta penktas, vėl vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuokime dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Sveikinu, ponė Vogan. Toliau daugiametis vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas. Kas pritarė šiai rezoliucijai? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Toliau bendros žuvininkistės politikos indėlis gaminant viešasias gerybės. Bendras rezoliucijos projektas. Balsuojame dėl viso teksto. Ne, atsiprašau, visų pirma 23 teksto dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Ar norite patikrinti? Gerai tai tuomet pradedame balsuoti. Tikriname elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėkoju. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos dėl pastarojo meto politinių įvykių Vengrijoje. Ponas Button paprašė žodžio. Pone Button. Ačiū pirmininkė. Aš tik norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pirmasis pakeitimas šiame pranešime atrodo nebuvo e, paskelbtas tinklalapyje šyrit ir paprastai jis turėtų būti matomas visiems asistentams, padėjėjams, kurie rengia balsavimų lapus. Ir atrodo, kad pirmą kartą taip nutiko per penkerius metus. Galbūt ne visi nariai žino apie tai, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, nes tikrai tai labai svarbu ir ypač kalbant apie e, vengrus, e, kurie galėtų patys spręsti dėl savo konstitucijos be spaudimo iš ES pusės. Todėl būčiau labai dėkingas, ponė pirmininkė, jeigu e, išnagrinėtumėt šį atvejį ir sužinotumėte, įsiaiškintumėte, kodėl kilo tokių problemų šyrit. Pone Button, dėl kurio pakeitimo jūs čia pasisakėte ir dėl kurios rezoliucijos yra tas pakeitimas? Taip, čia yra pirmasis e, pakeitimas, EPP pakeitimas, e, pirmasis pakeitimas, dėl kurio balsavome. Okay. Jūs kalbėjote apie EPP rezoliuciją, dabar supratau, kame yra problema. Dabar balsuosime už atskiras rezoliucijas, už atskirus rezoliucijų projektus. Balsuojame dėl EPP rezoliucijos 0050 2012 metų. EPP rezoliucijos projektas. Kas už? prieš, kas susilaiko, atmesta. Gerai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Atrodo, kad tai balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuosime dėl ECR frakcijos pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Panaši dauguma. Ne, tikriname. Gerai, tikriname. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar rezoliucijos projektas, kurį pateikė keturios frakcijos. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Originalus trečiosios dalies tekstas. Dėl jo balsuosime vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau ketvirtoji dalis. Balsuojame dėl dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pradedame balsuoti dėl ketvirto punkto pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, panaši balsų dauguma priimta. Toliau ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Septinto punkto originalus tekstas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patikrinsime. Kas už? Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar balsuojame už visą šio, šį rezoliucijos projektą. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta Manau, kad būtų tikslinga patikrinti elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Atrodo, kad taip, tai balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. E, tai yra projektas patvirtintas. Kommen nun zur Dabar balsuosime dėl bendrosios rezoliucijos dėl padėties Rusijoje. Tai yra bendra penkių frakcijų rezoliucija. 13 punktas, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš. Nematau, dar kartą klausiu, kas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Sunku pasakyti, taigi tikriname elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Lass jetzt paragraf 15. 15 punktas, jo originalus tekstas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Kas už? Prieš? Ko? priimta. Dėl Euro, dabar balsuosime dėl ES ir Maroko susitarimo dėl abipusių liberalizavimo priemonių taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams. Balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto, kurį pateikė GUE ir Žaliųjų frakcijos. Balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau rezoliucijos projektas, kurį pateikė žaliųjų frakcija. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta bendras rezoliucijos projektas, kurį pateikė keturios frakcijos. Ir ketvirtas pakeitimas, balsuojame vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas, taip pat vardiniu balsu, bal, būdu balsuosime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau pirmas pakeitimas, tačiau man parodė, kad ponia Muskardinė norėtų pateikti pakeitimą žodžiu. Ar tai tiesa? Ponia Muskardinė. Presidente, chiedevo. Ačiū pirmininkė. Šeštajame pakeitime pastraipoje po, Europos, po žodžio Europos parlamentas norėčiau kai ką pridurti. Jeigu poveikio e, vertimo metu paaiškėtų, kad yra objektyvių sunkumų siekiant e, susitarimo tikslų, komisija turės į tai atsižvelgti. E, kalbant apie BŽUP peržiūrą. Ir tai ypač svarbu žemės ūkio sektoriui. Ačiū. Ich möchte Norėčiau paklausti, ar kas nors pasisako prieš šį pakeitimą. Jeigu bus 40 kolegų, kurie yra prieš, atrodo, kad yra netgi daugiau negu 40. Ačiū. Pone Muskardinė, taigi pakeitimas nepriimtas. Dabar balsuosime dėl pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Gerai, patikrinsime. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta. Toliau atkr... dėl to atkrenta originalus tekstas, o dabar šeštasis pakeitimas ir balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuosime dėl viso teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar kolegos Bovė pranešimas, dėl jo balsuosime vardiniu būdu. Prašau, ponė Bovė. Pone pirmininkė, kolegos, nekalbėsiu ilgai. Paprasčiausiai noriu pasakyti, kad pranešimas dėl ES ir Malo, Maroko e, prekybos liberalizavimo e, susilaukė e, pritarimo e, pri, tarptautinės prekybos komitete. E, aš vis dar išlieku šio pranešimo autorius, bet aš balsuosiu e, prieš šį susitarimą aš pats ir kas nori gali balsuoti prieš, o ne už. Aš norėjau patiksinti savo poziciją. Stelung. Dėkuoju, ponė Bove, už sipaaiškinimą. Pradedame balsuoti dėl kolegos Bove pranešimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. Prašau, ponė Bovė. Matydamas, koks rezultatas, kreipiuosi į parlamento daugumą. Aš atsijimu savo pavardį iš šio pranešimo ir dėkoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusiją. Mano nuomonė labai svarbu pirmą kartą suorganizuoti diskusiją apie tarptautinę prekybą. Aš tikiuosi, kad mes tęsime tokias diskusijas ir e, viliuosi, kad komisija atkreips dėmesį į diskusijas vykstančias parlamente das wird jetzt der bericht moreira ne? Okay. Taigi ponas Bove paprašė, kad būtų, jo, e, būtų išbraukta jo pavardė. Man atrodo, kad dabar tai taps Moreros pranešimu. Tai tuomet sveikiname ponę Morerą. Toliau padėtis Sirijoje. Penkių frakcijų bendras rezoliucijos projektas. Balsuojame dėl šio projekto. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Toliau 19. Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos posėdis Ženevoje. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penkioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Keturioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 9 ir 11 pakeitimai sutampa, tai tuomet balsuojame dėl jų abiejų vardinių būdų. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Dar kartą. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Aštuntas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Originalus tekstas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ponas Preda. Pone Preda? Uiza. Kur yra ponas Preda? Pita Predas. Prašau, ponė Preda, jums suteikiama žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė norėčiau pasiūlyti, kad pirmoji dalis 29 punkto būtų išbraukta, tai būtų nuo žodžių condemns ir taip toliau iki e, of the use of death penalty. O po pietų mes balsuosime dėl kitos rezoliucijos, kuri yra skirta mirties bausmiai. Taigi, manau, kad tenai būtų tiksliau kalbėti apie tai negu šiame tekste. Ar kas nors pasisako prieš šį pakeitimą? Gerai, tai viskas aišku tuomet. Tai tuomet 29 punktas lieka nepakeistas, o dabar 17 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 punktas, originalus tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Gerai, patikrinsime, pradedame balsuoti. 31 punkto antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Penktas pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 50 punkto originalus tekstas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, atmesta Priimta. Toliau aklųjų galimybė skaityti knygas. Tai yra peticijų komiteto rezoliucija, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau visos Europos ir Duržėmio jūros regiono valstybių preferencijų kilmės taisyklių regioninė konvencija. Pirmasis pakeitimas. Kas už?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 susilaiko priimta. Dabar kolegos Mendes Delvalija pranešimas dėl, tem, dėl tos pačios temos vardinis balsavimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Na ir paskutinis balsavimas - globalios aplinkos ir saugumo stebėsienos sistemos ateitis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dėkoju. Potraševič.